Buongiorno, cominciamo anche se un pochino in ritardo. La prima no, pun... Labas rytas. Pradėsime savo posėdį, nors šiek tiek jau vėluojame. Pirmiausia, dabar perėsime prie darbo atvarkės, iš karto 14 punktas. Tai čia kalbame apie visų pirma Europos Sąjungos ir Rusijos prekybos ryšius. Įstojus Rusijai į pasaulio prekybos organizaciją. Taigi, iš esmės čia tikriname pakeitimus. Dėja, pranešėjas negali dalyvauti, tad ir ponas Kampa jį pakeis. Taigi, jums žodis. Pone pirmininkė, iš tikrųjų aš pakeisiu kolegą. Iš tikrųjų aš manau, kad niekas neprieštaraus. Jeigu leisite, Aš perskaitysiu jo poziciją, tai būtent pranešėjo poziciją, kurią gavau vakar po pietų. Pirmiausia, ponas Stardy, kuris e, yra nuolatinis pranešėjas ES ir e, Rusijos reikalams, jis norėtų atsiprašyti kolegų, kad negalėjo asmeniškai atvykti ir pristatyti savo e, rekomendacijos projektą. Aš perskaitysiu jo nuomonę. Šis tekstas yra pateiktas INTA komitetui, kuriame iš, ir jame išreiškiamas jo viltis, jo lūkesčiai iš ES. Ir, ir Rusijos prekybos ryšių po 18 metų Europos, Rusija tiksliau įstojo į pasaulio prekybos organizaciją ir dabar reikia tik ratifikuoti Dūmoje šitą įstojimą. Taigi, kalbama apie PPO stojimo pasiekmes ir išreiškiamos bendros, bendri, bendri lūkesčiai dėl e, Rusijos e, prekybos politikos ateityje. Iš tikrųjų, e, subalansuotai įvertinamas Rusijos ir ES prekybos santykiai į du blokus paskirstomi visi faktai. Tai, kad būtent bus, tikimasi, kad bus panaikintos diskriminatoriškos priemonės ir įsivyraus lygiaverčia ir abipusiai ryšiai. E, dėl šių rekomendacijų balsuosime Liepos būtent Liepos mėnesį plenarinių posėdėje balsuosime, e, prie plenarinė sesija ir e, šiais metais jau galutinai balsuosime šiuo metu spalio mėnesį. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį šešėliniam pranešėjui jūs taip pat esate ES dėrybų grupės ir Rusijos narys. Pone Kutas, jums žodis. Ačiū, pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo ir mūsų frakcija bendrai palaikys šį pranešimą. Ačiū. Grazie, onorevole Kokmer. Ačiū. Pane Kokmer. Ačiū. Aš a, tikrai patenkinta pranešimo arba rezoliucijos projektu. Ir aš tik, tikrai tikiuosi, kad Liepos mėnesį mes balsuosime komitete e, dėl šios rezoliucijos, tačiau aš norėčiau iškelti e, kelias abejonės arba klausimus susijusius su optimistinėmis viltimis, kaip panas Vinkleris pasakė, dėl, at, dėl ateities santykių su Rusija. Kai mes išgirdome komisijos nuomonę, kai kalbėjo apie Rusiją prieš e, kurį laiką šiame komitete, iš tikrųjų e, komisija e, buvo optimistiškai nusiteikusi dėl to, kad jos nuomonės suartėjęs Rusija ir Europos Sąjungas, suintensyvės ekonominiai ryšiai po stojimo į PPO. Ir a, taip pat a, buvo sakoma, ir tai mes girdėjome iš daugelio šaltinių, kad Rusijos pareigūnai naudoja šį faktą, kad Rusija stoja į PPO kaip argumentą dėrėdamėsi dėl prekybos nuolaidų su ES. Ir dabar kalbant apie šitą rezoliuciją dėl naujo praktinis bendradarbiavimo susitarimo su Rusija, netrodo, kad bus greitai sudarytas. Labai svarbu, kad būtų skatinama šią rezoliuciją Rusija dėl imtis atitinkamų veiksmų ir priartėti prie ES pozicijų. Iš esmės, galbūt tos santykius su Rusija gal galėtume aptarti ir diskusijų grupėje, tai būtent kalbėdami apie partnerystės ryšius ir tai turėtų atsispindėti šioje rezoliucijoje. Žinoma, ryštingi tikslai yra gerai. Tačiau e, geriau, kaip Vokietijoje mes sakome, geriau žvirblis rankoje, negu briedis girėje. Geriau turėti kažkokį mažytį rezultatą, o ne didžiulius lūkesčius. Taigi to aš tikiuosi bent jau iš mūsų santykių su Rusija. E, pone Šolcijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjų už visą atliktą darbą. Ypač noriu padėkoti už gerą bendradarbiavimą, kuris, kurio pasižymėjo ES Rusijos priekybos santykių stebėsienos grupė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą punktų susijusių su galimu būsimų bendradarbiavimu. Pirmiausia, rezoliucijos šimtas punktas. Manau, kad gal nelabai tinkamas pasirinktas požiūris formuluotas. Čia kalbama apie esminių elementų gynybą dėrybų metu defend as essential elements in these negotiations. Bet uh, tai gal ne visai teisinga, nes yra komerciniai santykiai, yra prekybos santykiai ir mes turime žiūrėti į Rusiją ir elgti su ją kaip su lygiai vertė partnerė, kuri taip pat turi būti suinteresuota plėtoti prekybos ir komercinius santykius su Europos Sąjunga. Ir vakar kai pamenate, pirmininkaujančios Danijos ministrė kalbėjo apie ekologiškesnę priekybą, kurios nematome rezoliucijos tekste. Tai yra tas punktas, kurį reikėtų gal pamastyti ir reiktų dar pagalvoti, kaip elgtis uh, su muitų sąjunga. Mes turime žinoti, kad dėrybos vyksta su Rusija, bet Rusija turi teisę tvarkyti savo išorės santykius tiek, kaip jie atrodo, tai reikalinga. Tai daro visos valstybės pasaulyje. Ir gal reikėtų kalbėti apie santykius dėrybose atsižvelgiant į tuos partnerius, kurie sudaro muitų sąjungą. Taigi tokia būtų pastaba, bet daugiau pastabų neturiu ir manau, kad rezoliucijos tekstas yra geras. Ačiū. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tada suteiksiu žodį komisijai, jeigu jie nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė greitai pasisakysiu, būtent nurodysiu, kad generalinis priekybos direktoratas pritarė tam, kas buvo pasakyta dėl pranešimo kokybės, tai yra geras pranešimas. Norėčiau grįžti prie punkto, kurį vienas parlamentaras jau minėjo ir kuris yra susijęs su tuo, kad mums susidaro įspūdis, kad dabar Rusija mano, kad tai, kas uh, suteikta iš PPO pusės, tai yra maksimalu, mak, daugiausia, ką ji gali suteikti. Ir atrodo, kad e, Rusija ne, irgi nenori nieko iš savo pusės taip pat daugiau nusileisti, suteikti. Tai yra vienintelė mano kritinė pastaba. Pirmininkas Barozo, susitikęs su prezidentu Putinu, pasakė, kad mums e, mes nelaikysime, kad bus naujas susitarimas su Rusija, jeigu nebus daroma naujų esminių pastangų pasiekti sekantį lygį priekybos ir investicijų srityje. E, aš taip noriu nekritikuoti jūs, o tiesiog perduoti žinę. Ir dar sėkiai patikinu, kad komisijoje dabar susidaro įspūdis, kad dabar, kai PPO e, derasi su Rusija, reikia kompensuoti narystės PPO išlaidas. Ir mums ši, šitokia neaiškiai susiklošusi situacija šiek tiek kelia būkštavimų. Ačiū. Ačiū. Na, esu tikras, kad bus atsižvelgta tinkamai į komisijos pastabą, kad pranešėjas ir kolegos atsižvelgs į tai, o dėl pakeitimų pateikimo, tai juos prašome teikti iki birželio 25 dienos 12 valandos. Dabar kitas klausimas, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl komisijos rekomendacijos dėl tarybos sprendimo pradėti ES ir Japonijos dėrybas. Šiuo atveju plenarinėje sesijoje buvo patvirtinta rezoliucija pagal 90-ąją darbo tvarkos taisyklių dalį pradėti dėrybas su Japonija tik tada, kai parlamentas pateiks savo nuomonę dėl dėrybų įgaliojimų. Taigi, mes turėjome panalizuoti šį klausimą ir priėmėme sprendimą atsisakyti rezoliucijos svarstymo komitete, atsižvelgiant į tai, kad rezoliucijai jau pritarė parlamentas ir kad yra atitinkama taisyklė. 410 straipsnis. Pasiūlymas dėl rezoliucijos tokiu būdu buvo atsiimtas ir dabar pateiktas naujas naujas rezoliucijos projektas dėl dėrybų įgaliojimų. O kadangi tai yra naujas rezoliucijos projektas, turėsime svarstyti į komitete Liepos mėnesį, vėliau rugsėjai, o jau plenarinėje sesijoje spalio mėnesį turėtų būti tvirtinamas rezoliucijos projektas. Jeigu nėra pastabų dėl šio klausimo, pereikime prie 16 klausimo ES 13 finansinių metų bendrasis biudžetas visai skirsniai. Ir pradinis pasikeitimas dėl kitų metų biudžeto nuomonės referentas Peter Štasnai ir jis turėtų pristatyti pranešimą, bet jo regis nėra salėje, sako pirmininkė. Jis dar neatvyko. Todėl noriu paklausti, ar komisija turi pastabų dėl 16 darbo tvarkės punkto. Keistai mes dabar svarstome šį klausimą, keista procedūra, sako pirmininkė, nesvarstome klausimą, už kurį atsakingų asmenų nėra salėje ir man truputį tai nepatinka. Taigi, pranešėjas ką tik pasirodė, kai tik jūs būsite pasirengę, suteiksiu jums žodį, ponė. Štasnai, laukime. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Turėjau kitų įsipareigojimų, maniau, kad diskutuosime mano klausimą pusę dešimt ir kaip tik dabar ir atvykau. Iš pradžių norėčiau padėkoti komitetui, kad praėjusį mėnesį priėmė labai aiškę poziciją dėl trilogo biudžeto klausimų. Tai palengvins mūsų darbą ateityje, renkiant biudžeto nuomonę ir pakeitimus biudžeto projektui. Komiteto prioritetai buvo aiškiai apibriežti galutinėje nuomonėje. Norėčiau juos išvardinti. ES priekybos politikos strategijos peržiūrė 2013-aisiais, kai buvo prašyta Kaspari pranešime, vyks pagal 2020-ųjų priekybos politikos rėmose. Taip pat reikia pagerinti MVI prieigą į trečiųjų šalių rinkas, e, kalbant apie e, kaimynus, reikia suintensyvinti priekybą su pietų ir pietryčių e, šalimis kaimininėmis. Taip pat siekti išlaikyti finansavimą skirtą priekybai skatinti ir mikrofinansiniai par paramai. Kaip tai susiderina su tuo, ką komisija siūlo? E, balandžio 25 dieną komisija pateikė 2013 biudžeto projektą. Kaip žinote, apskritai šis biudžeto projektas siekia 150,9 milijardus įsipareigojimų tai yra 2 procentų padidėjimas nuo praėjusių metų, atitinkamai pagal infliacijos normą. Tai, tai reiškia, kad buvo atsižvelgta į infliaciją ir todėl biudžetas iš esmės pasilieka tas pats. Mm, praėjusių sąskaitų mokėjimai 2007-2013 metų e, laikotarpyje buvo apmokėti praėjusiais metais ir sudaro 100 70 milijardų, tai yra 6,8 procentų padidėjimas. Norėčiau detaliai išanalizuoti e, numatomų sumų pasikeitimus 2013 metais numatytus. Daugiametės finansinės perspektyvos finansavimas e, padidina tiek įsipareigojimų sumą, e, plus 4,66 procentai ir plus 2,271 procentų. Tai yra patenkinamas skaičius. Bendradarbiavimas su pramo, trečiosiomis pramoninėmis šalimis e, išaugo pagal įsipareigojimus plus 1,85 procento, tačiau sumažėjo mokėjimų srityje, tai kelia nerimą. Ypač išaugo tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų srityje. Finansinis bendradarbiavimas su Rytų Europą tai atitinka mūsų prašymus. Deja, pastebėjau, kad yra mažas minus 2,73 sumažėjimas įsipareigojimų ir 3 procentai finansavimo e, eilutėje skirtoje bendradarbiauti su besivystančiomis Azijos šalimis. Tai yra taip pat šiek tiek problematiška, kadangi mūsų nuomonė buvo pabrėžta, kaip svarbu yra bendradarbiauti su e, greitai augančiomis eksporto rinkomis, tačiau pastebiu, suprantu, kad tai iš dalies kompensuoja esminis augimas. Plus 59 procentai įsipareigojimų bendradarbiavimo veiklai kitai, nei kad oficiali vystomoji parama Azijai, Centriniai Azijai, Irakui ir tom šalims. Ir galiausiai išorės priekybos santykių eilutė padidėjo 23,3 procentais įsipareigojimų srityje ir 18,7 procentais mokėjimų e, srityje. Čia mes norėtume, kad dėrybų darbo tvarkė atsiž... numatytų daugiau, daugiau priemonių nes jos dabar tik iš dalies padengtos. Aišku, bendradarbiavimas galėtų būti pagerintas. Tačiau jau dabar pozi komisijos pozicija atrodo atsižvelgia į komiteto nurodytus prioritetus, tačiau reikia ją dar tikslinti kelio, keliose sritise, kad būtų atsižvelgta į mūsų naujus pasiūlymus. Baigdamas norėčiau m, mm, pristatyti pirmojo biudžeto nuomonės pranešėjų susitikimo e, rezultatus, kuris vyko gegužės 9 dieną. Nu, pono Lavija iniciatyva buvo surinktas. Šiame posėdėje jis aiškiai paragino kiekvieną komitetą savo nuomonėje e, įtraukti sąrašą apimanti tiek biudžeto eilutės, kurios turi būti padidintos ir tos, tas rytis, kur biudžeto eilutės gali būti sumažintos. Tikiuosi, kad jūsų kolegos taip pat pateiksite pasiūlymus e, šiuo klausimu. Ir tikiuosi gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir e, norėčiau išklausyti jų pirma, pirmasis reakcijas. Ačiū pranešėjui, dabar žodį suteiksiu komisijai kad pateiktų pasiūlymus ar ką nors e, pasakytų kito. Komisija neturi ką pasakyti. E, projektas e, bus pateiktas svarstymui Liepos 11-12 dieną komiteto posėdėje. Dabar 10 val. prasidės balsavimai, dar liko šiek tiek laisvo laiko. Mes padarysime trumpą pertraukėlę ir sugrįšime į salę 10 valandai balsuoti. Bene, riprendiamo i nostri lavori. Kągi, tęskime darbą. Pirmiausia, noriu paprašyti kolegų, ar sutiksite, kad salėje liktų ir darytų įrašą telekameros. Ar jūs pageidautumėte, kad operatoriai nedalyvautų balsavime? Bet noriu priminti, kad praėjus 15 minučių po balsavimo parlamento spaudos konferencijų salėje vyks spaudos konferencija. Ši žinutė adresuota žurnalistams, sako pirmininkė. Taigi, vadovaujantis taisyklėmis dėl viešo informavimo po balsavimo praėjus 15 minučių vyks spaudos konferencija. Ir noriu paklausti komiteto narių, ar jūs sutinkate, kad operatoriai ir žurnalistai pasiliktų salėje balsavimo metu? Dabar dėl tarybos reglamento 1528 pirmo priedo keitimo iš dalies siekiant išbraukti tam tikras šalis iš dėrybas baigėsių regionų ar valstybių sąrašo. Pranešėjas David Martin. Yra trys pakeitimai, kurios teikia pranešėjas aštuoni pakeitimai, kuriuos teikia kiti komiteto nariai ir vienas DV komiteto siūlomas pakeitimas. Taigi ketvirtas ir penktas pakeitimai kartu su DV komiteto pakeitimais. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Antras ir šeštas pakeitimai, balsuosime už juos kartu, nes jie yra tapatus, už patvirtinta. Ne, pirmininkė atsiprašo, kas prieš? Pamiršau paklausti, sako, susilaikė. Septintas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 10 ir 11 pakeitimai, už juos kartu, už, prieš, susilaikę. Trečias pakeitimas už, prieš, Pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu dėl trečio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už, 13 prieš. Tada patvirtintas pakeitimas. Pirmininkė prašo pakartoti balsavimą, nes kilo problemų. Neveikia kai kurių kortelės. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. EPP frakcijos per daug balsų, dviem balsais per daug. Balsavimas baigtas. 17 už, 10 prieš, todėl pakeitimas tvirtinamas. Aštuntas pakeitimas už Pirmas pakeitimas dėl penktosios konstatuojamosios dalies už prieš patvirtintas. Balsuojame dėl viso pranešimo už. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. EPP frakcijoje vienu balsu per daug. Vienu balsu per daug EPP frakcijoje. Dabar tvarkoj balsavimas baigtis. 18 už, 2 prieš, 9 susilaikė. Tvirtinama. Dabar dėl rezoliucijos balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25 už, 2 prieš, 2 susilaikę. Sveikiname pranešimą. reglamento pakeitimas susijęs su alyvų galijos žemės ūkio produktų, kurių kilmės tai yra šalis Turkija importo. Taigi čia kalbama apie deleguotojų ir gyvenimo įgaliojimų suteikimo komisijai keitimą. Komitologijos procedūra taikoma šia, šiam reglamentui. Panašiais yra profesorius Morėjo, yra trys pakeitimai, jūs atsispindi tie pakeitimai kurie yra susijęs su Omnibus 3 pranešimais. Iš esmės daugiau nebuvo pateikta pakeitimų. Aš norėčiau, kad mes dabar e, dėl viso pranešimo balsuotume. Tiksliau gal suskirskime į blokus, tai dėl pirmo bloko balsuosime. 13 pakeitimą, kas už, kas prieš, sulaikę, patvirtintas. Ne, dabar balsuojame dėl viso dokumento. Ir balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 27 už, niekas neprieštaravo, 2 susilaikė, taigi patvirtintas pranešimas. Dabar dėl teisėkuros pasiūlymo, dėl rezoliucijos balsuojama, balsavimas baigtas. 26 už, niekas neprieštaravo, vienas komentaras susilaikė, taigi Rezoliucija patvirtinta. Pranešėjo klausimą. Pone Langė, jūs norite užduoti klausimą? Dėl plenarinio posėdžio? Dabar ES ir Naujos Zelandijos susitarimas, kurio iš dalies keičiamas susitarimas dėl Europos bendrijos ir Naujos Zelandijos abipusio pripažinimo skirto tikės vertinimui. Balsavimas. Profesorius Moreira yra pranešėjas, nėra jokių pakeitimų, kurie buvo pakeitę dėl šio pranešimo, todėl balsuosime dėl viso pranešimo iš karto. elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 29 už, niekas neprieštaravo, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar Europos bendrijos ir Australijos susitarimą dėl atitikties įvertinimo sertifikato ir žymėjimo abipusio pripažinimo, tai dėl dalinio pakeitimo. Pranešėjas taip pat, panas Moreira, nėra jokių pakeitimų, kurie būtų buvę pateikti. Balsavime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Tikiuosi, kad visa technika veikia, kad niekas nesiskus. Matome, kad 29 balsavo už, niekas neprieštaravo, niekas nesusilaikė. Taigi patvirtintas pranešimas. Dabar bus reglamento pakeitimas atvedęs tam tikras bendrijos tarifinės aukštos kokybės jautienos, keulienos, paukštienos, kviečių, meslino, sėlino, išsijų ir kitų liekanų kuvotas ir numatantis tokių kvotų administravimą. Šio reglamento dalinis keitimas. Mes norime priderinti šį e, reglamentą prie Lisabonos sutarties nuostatų, tai būtent, kad atsižvelgta į galimybę tiekti deleguotus teisės aktus Yra penki pakeitimai. Ir šitas pranešimas dabar priderintas prie Omnibus 1 ir Omnibus 2 pranešimų, kurie buvo priimti mūsų komitete. Pakeitimų nebuvo pateikta. Taigi dabar dėl panešio pakeitimo. E, kas už pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Penktas, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Pirmas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento. Balsavimas pradedamas. Dėl pakeitimo balsavimas baigtas. 26 už, niekas neprieštaravo, niekas nesusilaikė. Dabar dėl teisėkoros rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 28 už. Niekas nesusilaikė. Ir niekas nebalsavo prieš. Pone Langė, norite pasakyti? Ne, nenorite? Dabar makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai. Taigi turi būti numatyta tokia e, makrofinansinė pagalba Kirgijos Respublikai turi būti numatyta ir panas Moreira pateikė vieną pakeitimą. Balsuosime dėl pranešėjo pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pasavimas pradedamas, baigiamas. 24 už, vienas prieš, keturi susilaikė. Patvirtintas pranešimas. Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 24 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Taigi patvirtintas teisėkuros pasiūlymas. Dabar balsuosime dėl Europos bendrijų ir Izraelio susitarimo pramonės produktų atitikties vertinimas ir pripažinimas. Papildomas Europos ir Viduržėmio jūros regiono šalių susitarimo protokolas. Pirmiausia, balsuosime dėl e, klausimo žodžio, būtent dėl atitikties vertinimo ir pripažinimo pramonės produktų dėl papildomo protokolo. Ir šitas klausimas žodžiu bus pristatytas Liepos mėnesio plenarinėme posėdėje balsuojame. Balsavimas baigtas. 27 už, niekas neprieštaravo, 2 susilaikė. Taigi patvirtintas šitas žodinis klausimas. Toliau Europos kaiminystės priemonė. Pane Zamora tai yra pranešėja, yra trys pakeitimai, kurie buvo pateikti dėl šio pasiūlymo, dėl šios nuomonės. 21 hmm. pakeitimas, kas už. Tai yra už 29. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už 13 prieš. Niekas nesusilaikė. Taigi patvirtintas pakeitimas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. Aštuntas ir dvidešimtas pakeitimai atsimti, todėl periname iš karto prie pirmo kompromisinio pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Dvidešimt pirmas, devintas ir dvidešimt antras buvo atsimti, todėl dėl dešimto balsuojame, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 21, 9, 33 pakeitimas. Čia dėl atskirų dalių balsuosime. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Antra dalis, kas už, prieš, atmesta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, vis dėlto iš EPP frakcijos yra vieno narių per daug. Balsavimas baigtas. 15 už, 13 prieš. Niekas nesusilaikė. Atmesta šitą dalis. Ne, žinoma. Atsiprašau, pirmininkė. Patvirtinta šitą dalis. Trečias kompromisinis siūlymas, kas už. Prieš Susilaikė patvirtinta. Trisdešimt šeštas pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 15 už 13 prieš. Niekas nesusilaikė. Patvirtintas šitas pakeitimas. Dvyliktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Tryliktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 38 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už 13 prieš niekas nesulaikė. Taigi patvirtintas šis pakeitimas. 14 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 15 kas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 39 kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 40 kas už. Prieš. Kas už dar kartą parodykite aiškiai. Prieš Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Čia matau kokių problemų. Vieni balsavo rankomis, kiti kortelėmis. Nežinau, čia tikriausiai nelabai visi suprato, kad reikia balsuoti elektroniniu būdu, kartais tai pasitaiko. Na kurgi mes. Dabar, ne, kur mes esame 17, kompromisas ar ne? Ne, vis dėlto 41 pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikę, atmestą, pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Taigi 16 už, 13 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtintas pakeitimas. 17 pakeitimas, kas už. Prieš Gal dėl viso pikto pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už, 12 prieš, niekas nesulaikė, taigi patvirtintas pakeitimas. 19 pakeitimas, kas už? Prieš. atsiprašau. Tai aš dėl 18. Pradedame 18. Kas už 18? Pakeitimą. Kas prieš? Pasitikrinsime elektroninį būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 17 už, 12 prieš. Niekas nesulaikė. Taigi patvirtintas pakeitimas. Dabar vėl 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dešimtas atkrenta, dabar antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 23 atsiimtas. E, periname prie ketvirto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 26 pakeitimas. Ne, pirmiausia, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 26 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 13 už, 14 prieš. Niekas nesusilaikė. Atmestas pakeitimas. 27 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 28 pakeitimas kas už. Kas prieš. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 15 už 14 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. Dabar balsuosime dėl viso dokumento. Balsavimas praėjimas ir baigiamas balsavimas. 20 už, 3 prieš, 4 susilaikę. Patvirtintas pranešimas. Sveikiname pranešėją. Dabar a, direktyvas keitimas būtent dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybinis popieris leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje skaidrumo reikalavimu. Tai yra 2007 m. 14 direktyva. Birželio pirmą dieną buvo galima teikti pakeitimus, tai yra kitos datos. Ir dabar balsuosime dėl šios direktyvos. Pranešėjas yra panas Šolcas. Jisai pateikė tris pakeitimus ir tris pakeitimus pakeitė kiti parlamento nariai. Balsavimo sąraše turime penktą pakeitimą, kas už, kas prieš. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. už, aš noriu ką prieš, atmestas pakeitimas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. pasakyčiau, kad e, patvirtintas pakeitimas. Na, nebent kas nors prašytų pasitikrinti elektroninę būdu. Bet niekas neprašo, taigi šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. pasitikime dėl viso pikto. Ne, bet matome, kad atkrenta šitas pakeitimas. Ne, pirmininkė atsiprašo. Periname prie antro pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Dabar galtinis balsavimas dėl viso visos nuomonės. Bet ne, gal dėl viso pikto pasitikrinkime dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už, 12 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar e, balsuosime dėl viso dokumento. Balsavimas pradedamas. 26 už, 2 prieš. Taigi patvirtintas nuomonės projektas. O dabar dėl kito klausimo. Įmonių metinių finansinių ataskaitų konsoliduotų finansinių ataskaitų susijusių pranešimų. Pirmitas Šotas yra pranešėjas. Dėl šio pranešimo jam buvo pateikti 26 pakeitimai. Tai tos 26 pakeitė, pateikė pats pranešėjas, o visus kitus kiti parlamento nariai. Taigi balsavimas nusimato ilgas, bet turėtume būti atsargus. E, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už, 14 prieš, niekas nesulaikė, patvirtintas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Taigi, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Kaip ir anksčiau, 15 už, 14 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintas, kas už, prieš. Pasitikinsime elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už, 14 prieš. Niekas nesusilaikė patvirtintas pakeitimas. Dabar kompro, trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 34 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dešimtas pakeitimas. 38 e, identiški, e, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 39 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas Atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Elektroniniu būdu pas, pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už, 13 prieš. Niekas nesusilaikė, taigi patvirtintas. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 15 atkrenta, nes buvo priimtas 49 pakeitimas. Dėl jo nebalsuosime, kaip aš suprantu. Taigi, dabar 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 19 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 18, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 20, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtintas. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Patikrinsime elektroninį būdą. 21. pakeitimas dėl jo balsavime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už, 14 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi patvirtintas šis pakeitimas. 22 pakeitimas ir 41, jie yra identiški, dėl abiejų balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 42, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 43, kas už, prieš susilaikę patvirtintas. 44 kas už prieš susilaikę patvirtintas. Matau, kad kažkas nori 44 patikrinti, taigi balsuosime elektroninį būdų 44 dar. Balsavimas pradedamas. Baigtas. 15 už, 15 prieš. Na, atmestas šis pakeitimas. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Ne, gal geriau pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Matau, kad yra viena kortelė per daug. Čia kaip kažkoks tai detektyvas. Kažkaip paslapningi dalykai vyksta vis vienu balsu yra per daug. Dėl kažkokios priežasties. Pone, ponė pirmininkė, mes neprisijungusiosius atstovaujame. Ir a, iš esmės tiesiog atėjo papildomai dar vienas žmogus iš neprisijungusiųjų frakcijos, tai ponas Kleiseris. Dabar 30 žmonių balsuoja, ne 29. Tai dar vienas papildomas žmogus atėjo pavėlavęs. Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad e, ši frakcija atstovaujama pas mus, gal ir ateityje tai bus. Tačiau būtų gerai iš anksto informuoti, kad ateisite. Būtų buvę žymiai lengviau mums tada dirbti. Tada mes negalvotume, kad e, vyksta kažkiek paslaptingi dalykai ir atsiranda kažkoks papildomas balsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju e, ponė Bikali ir ponė Lepen, kurie negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ir frakcijos e, darbuotojai ir pranešė apie tai. Vakar komiteto sekretariatas gavo tokią informaciją. Na iš esmės e, mes nepastebėjome iš tikrųjų tos informacijos, nepastebėjome, kad jūs prisijungėte, manėme, kad vyksta kažkokia problema. Čia jokių problemų dėl to nekyla, bet e, čia penk, e, dėl to ankstesnio balsavimo, tai 15 buvo už, 15 prieš, tai reiškia atmestas. Dabar 46 balsuojame. Kas už? Prašome gal aiškiau pakelti rankas, kas prieš, kas prieš. Gal geriau pasitikinkime elektroniniu būdu. Mes pamažu turime priprasti prie to padidėjusio skaičiaus, prie 30 parlamentarų. Taigi, balsavimas baigtas. 15 už, 15 prieš. Niekas nesulaikė, taigi atmestas šitas pakeitimas. 47 kas už, kas prieš, Patvirtintas. Na, jeigu EPP balsuoja už 47, tada netikrinsime jo. 48, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Ketvirtas, septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikinsim elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 16, 16 už, 14 prieš, niekas nesuvaikė. Patvirtintas šis kompromisas. 24 ir 51 pakeitimai. Dėl jų kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinti. Aštuntas kompromisas kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 26 kas už, prieš. Pasitikrinsime 26 e, pakeitimą balsuojame elektroniniu būdu. Ne, jūs norite dėl 8 kompromiso balsuoti. Gerai, dėl 8 kompromiso dabar tikrinamės elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 15 už. Na, iš esmės 15-15 išeina, nes mes turim papildomą narį, mes esame ir 30. Taigi 15 už, 15 prieš, tai reiškia kompromisas atmestas. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Atmestas. Devintas kompromisas. Norite pasisakyti? Pane pirmininkė, e, anksčiau buvo iš tikrųjų 29 balsuotojai. E, ir iš esmės, jeigu 15 už 14 prieš, tai galbūt priimta šitas kompromisas. Galbūt dar kartą pasitikrinime elektroniniu būdu. Dėl to paties aštunto kompromiso. Balsavimas baigtas. Keturiolika už, šešiolika prieš. Ir niekas nesusilaikė. Na, dabar nebe, nebetikrinsime šito aštunto kompromiso dar kartą, nes vis blogesni rezultatai. Jis atmestas. Dabar devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Norite pasakyti, matau. E, Pone pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad balsavimo sąraše yra klaida ir mes norėtume atmesti e, šitą pakeitimą. Na, dėl 30 pakeitimo balsuosime Dar kartą, kas už, prieš. Ne, aš norėjau vis dėlto pasakyti, kad klaida yra susijusi su galutiniu balsavimu, o ne su 30 pakeitimo. Na, 30 buvo, 30 buvo patvirtintas. Dabar balsuosime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Penkiolika už, šešiolika prieš. Niekas nesulaikė. Taigi atmestas dokumentas. Jeigu norite pasisakyti, tada suteiksiu jums žodį. O bet kalbėkite į mikrofoną. Prašau. Pirmininkė yra vienu balsu per daug. Dabar jau 31 balsuoja. La notre commission, nous sommes 31. Mūsų komitete, mūsų ir yra 31, kažkas turbūt ką tik atvyko. Alors, petit et moyenne entreprise. Mm, mažosios ir vidutinės įmonės, konkurencingumas ir verslo galimybės. jau artėjame prie šio ilgo balsavimo pabaigos. Dabar balsuosime dėl mažų ir vidutinių įmonių. Dėl šio klausimo pagal 50 taisyklę mes su ITRE komitetu teikiame nuomonę. Ponas Vinklė yra pranešėjas. Yra 57 pateikti pakeitimai. Taip pat buvo parengti kompromisiniai pakeitimai ir tikimės, kad ši nuom, šiai nuomoniai pasiseks geriau nei anksčiau per ankstesnę kadenciją, kai diskutavome tą patį klausimą. Labai daug apie šį klausimą kalbama, bet rezultatų nepasiekiama. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 2 už prieš susilaikė priimta. Trečias, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas pirmas, kas už prieš priimta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Šešioliktas pakeitimas už. Atsiprašau, atkrintas šis pakeitimas. Penktas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 28 už, prieš susilaikė priimta. 29 už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 7, kas už, prieš Reikia pasitikrinti. Baigiame. 17 už 10 prieš 2 susilaikė. Priimta. 34 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 35 už prieš pasitikrinkime. Baigiame balsuoto. 15 už, 16 prieš atkrenta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 pakeitimas už, prieš, Atkrenta. 45 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46. Už, prieš, susilaikė, priimta. 47. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. 18 už 13 prieš, nes nieks nesusilaikė priimta. 11 kompromisas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, praleidome 48 pakeitimą. Kas už prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 53 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 54 už prieš susilaikė priimta. 55 už prieš susilaikė priimta. 56 už dvi dalis dėl pirmos dalies. 17a kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atkrenta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl pakeisto nuomonės teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame. 26 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Priimta. Sveikiname pranešėją. Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimas. Čia turime teisėkuros pasiūlymą dėl partnerystės instrumento bendrabiavimu su trečiosiamis šalimis. Pone Andrikienė yra pranešėja, pateikti 58 pakeitimai. 35 iš pranešėjos ir 23 iš kitų narių. Inta komiti dalyvauja pagal 50 taisyklę. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė. Atkrenta, man atrodo, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. 18 už 12 prieš. Niekas nesusilaikė. Priimta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atkrenta. 44. Už. Už. Prieš. Norit, kad dėl 43 pasitikrintume? Baigiame balsuoti. 2 už, prieš 27. Kodėl dėl Dievo meilės reikia tikrintis dėl tokio rezultato? Tai tikrai keista. 44 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 46 pakeitimas Atsiprašau, pirmininkė sako, atkrenta šis pakeitimas. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas už už prieš susilaikę priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. 48 pakeitimas už prieš susilaikė atkrenta. Bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 15 už, 16 prieš. Atmesta. 20 pakeitimas už, prieš. Dar sėkia 20, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49, kas už, prieš susilaikė atmesta. 21 už prieš susilaikė priimta. 22 už prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 kas už prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta. Priedai dabar. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 52 už, prieš sus, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. 16 už, 13 prieš, 2 susilaikė priimta. 33 kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 už 16 prieš. Niekas nesusilaikė. Atmesta. Penkiasdešimt šeštas pakeitimas už prieš susilaikė Man atrodo, kad atmesta. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas prieš? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 25 už 6 prieš. Niekas nesuslaikė. Priimta 58 pakeitimas. Atkrinta. Ne, bals atkrenta vis dėlto. Pirmas pakeitimas dėl konstatuojamosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Už, prieš, susilaikė priimta. 37 už prieš atmestas. Antras pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 38 už prieš pasitikrinkime. Pradama balsuoti. Baigiame. 16 už, 14 prieš. Priimta. Trečias pakeitimas už. Prieš. Man atrodo, geriau pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 24 už, 7 prieš. Trečias, ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš. Susilaikė, priimta. Šeštas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 39. Už. Prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti ir baigiame. 15 už 16 prieš, nieks nesusilaikė atmesta. Penkioliktas pakeitimas už. Septintas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntas už. Prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 41. Už prieš pasitikrinkime. Pradame balsuoti ir baigiame. Šešiolika už keturiolika prieš dviem balsais priimtas. 11 pakeitimas. 10 tai yra kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame. Dvidešimt keturi už, keturi prieš, du susilaikė. Priimtas. Sveikiname pranešėją. Bendrų sąjungos išorės veiksmų priemonė gyvendinimo taisyklių ir procedūrų nustatymas. Balsuosime dėl bendrų procedūrų sukūrimo, kurios bus taikomos priemonėms taikomoms įgyvendinimui. Pranešėjo ponė Andrikienė. 19 pranešėjos pakeitimų. Antras pakeitimas, kas už. Atsiprašau, ne? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti balsavimą kartu dėl visų pakeitimų. Ne? Gerai. Benissimo, votiamo in blocco. Su... No, no, no, no, no. C'è un'obiezione. C'è un'obiezione? Mm. Allora, se c'è un'obiezione. Tokiam pasiūlymui nepritarė komiteto nariai, taigi skirsime dar penkias minutės. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė Pri, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl bloko 13, 14, 15 ir 16 pakeitimų, kas už prieš susilaikę priimta. 17 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 18 už prieš susilaikę priimta. 19 už prieš susilaikę priimta konstatuojamoji dalis, vien, pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame. Dvidešimt trys už, keturi prieš, du susilaikę. Nuomonės projektas priimtas. Sveikiname pranešėją. La preadezione. Nous allons maintenant voter. Toliau pasirinkimo narystai pagalbos priemonė. Užsienio reikalų komitetas yra atsakingas komitetas, o mūsų nuomonės rengėjas yra ponas Vinklet. Dešimt pakeitimų viso. 20 pakeitimas, kas už prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 13 už, 18 prieš. Susilaikiusių nėra atmestas. 21. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 22 pakeitimas atkrenta. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 24 už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 12 už, 16 prieš, 2 susilaikę, Atmestas. Trečias pakeitimas ir 25 pakeitimas. Balsuojame kartu, jie tapatus už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 26 pakeitimas atkrenta. Ketvirtas pakeitimas Atsiprašau, pirmininkė, balsuosime dėl 25 vis tik pakeitimo atskirai. Jis tapatus trečiajam pakeitimui, sako pirmininkė. Bet dėl biurokratinių priežasčių nėra visiškai lygiai vertis. 25. Už prieš susilaikę patvirtinta. Ar dabar Visi patenkinti, klausė pirmininkė. Toliau, jei neklystu, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 27 pakeitimas, kartu su 28, bet balsuosime atskirai. 27 už, prieš, susilaikę, atmestas. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, čia tikra mislė, nes jie panašus, vienas atmestas, kitas patvirtintas, 29 atkrenta, 30 kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Balsavimas sprendimas, balsavimas baigtas. 8 už, 23 prieš Atmestas pakeitimas. Penktas pakeitimas už. Susilaikė. Atmestas. Pasitikslinkime visgi, sako pirmininkė, dėl visako. Pasitikslinkime balsuodami dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Iš 13 prieš patvirtintas. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtintas. Ne, visgi pasitikslinkime, sako pirmininkė. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 12 už, 16 prieš. 2 susilaikę. Atmesta. Toliau 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtintas. 7 už prieš susilaikę patvirtintas. 32 už prieš susilaikę atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas Patvirtinta. 303. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. De, bet dėl visako pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 15 už, 16 prieš. Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtintas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta Atmestas. Ar reikia pasitiksinti elektroniniu balsu, klausė pirmininkė. Balsuotume dar kartą už 13 dabar, už prieš patvirtintas. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta 14 už, prieš susilaikė, patvirtintas 15 už, prieš susilaikė, Patvirtinta. 16 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 17 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Antras pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas 18 už, prieš susilaikė atmestas 19 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Dėl visos nuomonės dabar balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 24 už, 2 prieš, 4 susilaikė, nuomonė patvirtinama. Sveikiname pranešėją. Pagrindinis komitetas, užsienio reikalų komitetas. kuris teikia nuomonę dėl stabilumo priemonės sukūrimo, o mūsų nuomonės referentas Damien Abad. Šeši pakeitimai pasiūlyti. Devin. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Nepatvirtintas pirmininkė pasitaiso Gal vis tik pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami. Balsavimas baigtas. 26 už, prieš nėra, susilaikiusių nėra. Patvirtintas pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Antras kompromisinis pasiūlymas, už, prieš, susilaikė patvirtintas. Tryliktas, už, prieš, susilaikė patvirtintas. Keturioliktas, už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šešioliktas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Penktas už, atsiimamas, tada šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 24 už, 4 prieš. Susilaikiusių nėra. Sveikiname pranešėją. galiausiai paskutinis balsavimas tai yra priekybų susitarimas dėl kovos su klastojimu. Taigi, pranešėjas šio klausimų, Davidas Martinas, siūlė atmesti šį susitarimą, nepritarti jam, taip pat siūlė, kad ir plenarinėje sesijoje nebūtų jam pritarta. Aš atsijimu pirmą pakeitimą. Tai norėjau pranešti. E l'emendamento Il est identique à l'épre. Antras pakeitimas yra toks pats kaip pirmas. Jis taip pat atsiimtas. Pantefiona atsiėmė jį. Taigi, jeigu patvirtinamas trečias pakeitimas, galutinis balsavimas bus laikinai atidėtas, kol Europos Teisingumo teismas nepriims savo sprendimo. Jeigu 23 pakeitimas bus atmestas, tai galutinis balsavimas dėl rekomendacijos būtų tas, kurį siūlo pranešėjas. Bet tai būtų ne pirminis pranešėjo pasiūlymas. Taigi, trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinam balsuodami elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 13 už, 19 prieš. Taigi pakeitimas atmetamas. to repeat the vote. Cos'è successo? We have 32 and there is only... Pirmininkė sekretoriatas aiškina, kad 32 asmenys balsavo, 13 už, 19 prieš. O turėjo būti 31 balsas tik tai. On doit répéter les votes parce qu'il y avait en... Pirmininkė, Pakartosime balsavimą, nes atsirado staiga vienu balsu per daug. Taigi pradedame balsavimą. Balsavimas pradėtas, sako pirmininkė. Balsavimas baigtas. Visi balsavote? Taigi, 31 Viso balsas 12 už 19 prieš. Trečias pakeitimas atmestas.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 Na, tie, kurie studijavote graikų filosofų kūrinius, įsivaizduojate, kokie dabar atsidūrėme situacijoje, kai aiškinamės neišaiškinamus dalykus. Taigi, būtų gerai, kad viskas būtų aišku. Jeigu trečias pakeitimas atmetamas, tai galutinis balsavimas dėl rekomendacijos Ne, pirmininkė atsiprašo. Jeigu pakeitimas patvirtinamas, tada parlamentas balsuotų prieš susitarimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, tai tada irgi yra balsuojama prieš. Ar visiems viskas aišku, klausė pirmininkė. Taigi dėl visos rekomendacijos balsuojame, prašom pradėti balsavimą. Balsavimas baigtas. 31 narys balsavo, 19 už, 12 prieš. Rekomendacija tvirtinama. Taigi, pirmininkė pakartoja, 19 už, 12 prieš, susilaikiusių nėra, rekomendacija tvirtinama. Si vous voulez lire Afaki Menes, Afaki, nous avons deux points. Il n'y avait pas si fan. Et sortir les journalistes. Prego i giornalisti di uscire dall'aula. Pirmininkė, noriu paprašyti žurnalistų išeiti iš salės už 15 minučių. Laukiame jūsų spaudos konferencijoje. Taip pat noriu paprašyti kolegų, kad jie paprašytų žurnalistų pasišalinti iš salės. Chers collègues, s'il vous plaît, restez à votre place. Gerbėmiai kolegos, noriu paprašyti komiteto narių pasilikti salėje, nes turime tęsti darbą. O spaudos atstovams dar kartą kartoju, kad po 15 minučių vyks spaudos konferencija. Jūs galite vykti tiesiai į spaudos konferencijų salę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 Noriu paprašyti, kad komiteto nariai užimtų savo vietas, užsidėtų ausines, nes posėdžio darbo tvarkės klausimų dar visų neapsvarstėme. Ir prašyčiau tai padaryti greitai. Prašau greitai pasišalinti iš salės žurnalistus, nes mus spaudžia laikas.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 Allora, una... Taigi tie keli komiteto nariai, kurie pasiliks salėje, dirbs toliau. Skaitmeninės laisvės strategija taikoma vykdant ES užsienio politiką, atsakingas yra užsienio reikalų komitetas, bet vasarį kartu su mūsų komitetu, užsienio reikalų komitetas, suringė skaitmeninės laisvės strategijos ir um, es užsienio politikos saugumo klausimais seminarą. Ponas Šak rengia pagrindinį pranešimą šią temą. Kartu su Amelija Andersdotter, kuri yra INTA komiteto narė Šiandieną keisimės pirmą kartą nuomonėmis, todėl paprašysiu ponę Anderstotan pasisakyti dėl nuomonės rengimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši nuomonė. rengiama Kartu su ataskaita, kurią užsienio reikalų komiteto kolegė Marija Čakė rengia. Šiuo atveju kalbame apie skaitmeninę strategiją trečiųjų šalių atžvilgių. Ir mes manėme atsižvelgti į visus šios klausimus, nežinome, kad prekybos klausimai trečiosiuose valstybėse yra svarstomi dažniausiai susijęs jos su naujomis technologijomis, su infrastruktūromis ir kitais dalykais. Taigi tokie klausimai yra dažniausiai svarstomi, kaip pavyzdžiui, kaip nutiesti interneto tinklus, kad būtų ryšys užtikrinamas tarp piliečio, tarp institucijų. Įvykiai artimuose rytuose kaip tik ir įrodo, kad būtent e, šios naujos paslaugos e, internetinėje erdvėje e, padeda išreikšti savo nuomonę ir netgi nuversti jiems nepatinkantį režimą. Aš manau, kad tai mes galime irgi atspindėti nuomonėje. Taigi būtent šiuo atveju svarbus klausimas yra, kaip prekybos santykiai gali įtakoti materialinį teisę ir švietimą bei kitus klausimus trečiose valstybėse. Ir akivaizdu, kad svarbus klausimas yra ir užsienio arba trečiųjų šalių piliečių darbas ES valstybėse narėse. Šiuo atveju svarbus yra taip pat klausimai intelektinės nusavybės srityje, nes jeigu šie klausimai nėra suderinami, tai labai sunku pasiekti ir ekonominį augimą. Tai bet kokiu atveju tai yra puikus pagrindas būsimoms diskusijoms ir aš jau iš anksto džiaugiuosi diskusijomis ir kolegų pastabomis. Ačiū. Puiku, dėkuoju iš pristatymą. Dabar norėčiau uh, pasižvalgyti, ar čia kom komisijos atstovų. Ne, tada suteiksiu žodį šešėlinė pranešėjai. Šešėlinė pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė, aš esu ne, ne tik INTA komiteto šešėlinė pranešėja, bet ir AFET komiteto pranešėja. Ir, ir iš esmės aš esu pasirengusi dalyvauti diskusijose, turiu pa, pa, parengusi diskusijų projektą, parengtą šešėlinių pranešėjų. Ir galbūt suinteresuotas šalis galėtų pakomentuoti šios klausimus, tai yra ekspertai kitų institucijų atstovai, organizacijų. Ir bet kokiu atveju aš e, išklausysiu visų nuomonės ir e, išklausysiu visus klausimus, kurie galėtų kilti žmonėms. Aš vėl norėčiau steigti žodį komisijai. Prašome, labą dieną. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir kaip ponia Šakė, mes čia atvykome pasiklausyti, mes sekame visą situaciją. Ir žinome, kas yra rašoma ponia Šakės pranešime. Ir uh, Komisija taip pat aktyviai veikia šioje srityje, tai ryšių užtikrinimo e, srityje mes e, stengiame, stengiamės pasitelkę šias ryšių technologijas skatinti pagarbą žmogaus teisėm ir įgyventi žmogaus teisės. Man iš tikrųjų būtų sunku ką pristatyti išsamei mūsų veiklą, tačiau bet kokiu atveju aš dalyvausiu e, šiandien ir ateityje diskusijose su parlamentarais šią temą. Tačiau norėtų kas nors pasakyti dar? Ne. Nebenorite. Taigi, ponia Šakė e, yra pranešėja e, žaliųjų frakcijoje ir ponia Andersotir yra pranešėja taip pat iš žaliųjų frakcijos. Dabar dėl terminų Šiandien yra 21 birželio. Devinta Liepo. Liepos turime posėdį su AFET. 12 ir 19 Liepos dieną. Tiksliau 19 dieną galima teikti pakeitimus iki 12 valandos. o svarstymas ir e, balsavimas rugsėjo 12 dieną yra numatyti mūsų komite. O diskutuosime dar šio klausimą dar rugsėjo 20 dieną. Kitas klausimas tai yra stojimas į tarptautinę medvilnės patramiai komitetą. Aš esu pranešėja šio klausimo čia Europos Sąjunga e, prisijungia prie ICAC e, komiteto, tai yra viena iš nedaugelio tarptautinių organizacijų, kur ES dar nėra atstovaujama, dėl to buvo paragintas parlamentas e, pareikšti savo nuomonę dėl šito stojimo. Mes keitėmės nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis, su lobistais mes e, peržiūrėjome bendrą situaciją. Mes nustatėme, kad ši medvilnės e, sritis yra labai svarbi, e, susijusi ir tekstilės, taip pat reikšmingas sritimi. Ir ES tikrai gaus naudos įstojusi į šitą patariamą į komitetą, nes galės išreikšti savo nuomonę, galės kalbėti vienu balsu, paraginti, priimti kai kurios sprendimus, sumažinti, pavyzdžiui, eksporto subsidijas paša, panaikinti priverstinį vaikų darbą. Aš esu pranešėja šio klausimu. Ir aiškiai norėčiau pasakyti, kasgi, mano nuomonė, yra svarbiausia šio klausimu. Žinote, kad ICAC e, jungia valstybės e, 42 valstybės, kurios būtent augina medvilnę, perdirba ją ir siekia užtikrinti skaidrumą e, šioje e, srityje ir e, kad būtent geresnė technologijos būtų naudojamas šiame sektorija ir užtikrinamos darbo sąlygos. Lenkija, Graikija, Ispanija, ES būtent augina medvilę ir priklauso šiam komitetui. Europos Sąjunga norėtų įstoti pagal Lisabono sutartį į šį komitetą kaip atskiras teisinis subjektas, nes mes sudarėme tokią situaciją, kad šiame komitete balsuojama taip vienas balsas, viena valstybė, vienas balsas ir čia ES galėtų išreikšti savo balsą. Hmm. Šiuo atveju ES norėtų atstovauti kelioms valstybėms, e, tai tu, tu, būtų šiek tiek sudėtinga situacija. Nes e, šiuo atveju mes susidarėme su didesnėmis, mažesnėmis valstybėmis, kurios taip pat augina medvilnę. Ir uh, sunku būtų surasti tą balsų pusiausvyrą ir bandyti atstovauti toms kelioms e, valstybėms, tai yra, ko siekia ES. Tačiau, bet kokiu atveju, mes norime e, ne tik geriau pardavinėti medvilnę arba ją e, pardavinėti sėkmingiau, mūsų dalyvavimas šiame komitete padės geriau kontroliuoti būtent e, darbo sąlygas šiame sektoriuje, kad pavyzdžiui vaikai, kurie turėtų eiti į mokyklą, nedirbtų laukose ir kad būtų sprendžiami e, darbo ir socialiniai klausimai ir sakytos tinkamos griežtesnės taisyklės ir jų turėtų būti laikomasi. To mes siekiame. Taip pat būtų <coughs> labai naudinga e, būtent dėl kitų priežasčių dalyvauti šiame komitete. Na, tik tas balsavimas mums truputėlį trukdo. Dabar e, aštuonios valstybės iš ES dalyvauja šiame komitete, o e, jeigu mes kaip ES e, įstotume šią organizaciją, tai būt, turėtume tik vieną balsą, prarastume septynis balsus. Todėl aš manau, kad pirmiausia pasvarstytume dėl šio stojimo, galbūt pakeitimų kas nors e, pateiks ar pasiūlymų, kaip kitą balsavimo problemą išspręsti, kad neprarastumėte balsų. Dar kita problema yra finansinė. Tai yra. kad e, ES turėtų atitinkamas e, kompensavimo priemonės e, taikyti. Ir e, iš esmės ES gali brangiai kainuoti. Ir tos kompensacinės priemonės, kurias moka atskiai paprastai valstybės narės, jos gali netgi paploginti valstybių narių finansinę situaciją. Mes norėtume kažkaip, kad kaip kitai būtų perskaičiuojamas šitas stojimo mokestis, kad nebūtų tokia didelė finansinė našta iš esmės ES, kaip ir e, kitos valstybės, būtų, turėtų būti pripažįstama kaip atskiras subjektas ir tada galbūt galėsime išspręsti tą e, stojimo arba metinio mokesčio klausimą. Tai matau, kad kolegos dar norėtų pasakyti, ponia Kutaša, jiems žodis. Ačiū, ponia pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, už e, va, tikrai atliktą puikų darbą, daug nuveikėte. Jūs pabrėžėte tos privalumus, kurie laukia ES įstojus į ICC. Tačiau yra, žinoma, yra ir tam tikrų problemų dėl uh, tiekimo ir pirkimo problemų. Nes medvilnės laukai gal prisideda prie aplinkos blogėjimo. Aš norėčiau e, sutikti su tuo, kad e, Medvilnė iš tikrųjų yra svarbi Europos Sąjungai. Tačiau, jeigu mes įstotume į šią tarptautinę organizaciją, mes galėtume tarti savo ryštingesnę nuomonę dėl e, klausimų susijusių su Medvilne. Aš, a, iš tikrųjų, iš esmės ši organizacija būtent ir tvarko pagrindinius klausimus susijusius su, e, su Medvilne. Kitas dalykas tai yra bendradarbiavimas su e, kitomis e, valstybėmis, kurios priklauso į CAC, tai yra Uzbekistanu, ten vis dar yra taikomas priverstinis vaikų darbas ir aš dėkingas, kad jūs atsižvelgite į mano rekomendacijas kuriame atsižvelgėme į prekybą ES ir Uzbekistano tekstilės produktais ir apie tai, kaip turėtų būti kontroliuojama tiekimo grandinė. Ir kaip, e, nebūtų, kaip būtų užtikrinama, kad nebus taikomas priverstinis vaikų darbas. Aš esu užtikrintas, kad e, mūsų frakcija patvirtins ir pritars jūsų pranešimai. Ačiū. Aš Manau, kad mes visi turėtume siekti, kad vaikų darbas būtų panaikintas. Jeigu mes panaikinsime tokį darbą medvilnės sektoriuje, tai galbūt ir kitose sektoriuose jis bus pamažu išstumtas, nes kitose valstybėse taikomas toks priverstinis vaikų darbas. Mes turime dabar bendrai veikti. Jeigu ES įstos į šį komitetą, tai mes tikrai galėsime išreikšti savo nuomonę ir galėsime stengti gyventi savo tikslus. Pane Keleriai, žodis. Ačiū, aš tik norėjau uh, kelis klausimus užduoti dėl šito darbinio dokumento. Europos Sąjungoje tik tai Ispanija ir Graikija e, augina medvilnę ir uh, subsidijuojama šitą medvilnės gamybą, tačiau Graikija ir Ispanija jau yra ICAC narės. Ir aš dabar norėčiau paklausti, kaip komisijos dalyvavimas uh, ICAC galės apginti Ispanijos ir Graikijos interesus e, medvilnės pramonėje. Tai galima būtų užtikrinti. Taigi, e, darbinėme dokumente dar taip pat e, sako, kad mes kovosime prieš subsidijas medvilnės sektorė ir prieš eksporto apribojimus. Aš norėčiau sužinoti, kodėl šitie du klausimai suplakti į vieną krūvą. Ir aš Aš nežinau, kaip tos eksporto mm, apribojimai tie galėtų padėti besivystančiams valstybėms išvystyti mm, geresnę pramonę, kaip jūs čia teigiate. Kitas dalykas tai yra mm, kainų sviravimai. Ir šiuo atveju jūs kalbate ir apie medvilnės e, sektoriaus vis didesnį įsitraukimą į finansų sektorių. Tai būtent, kad e, šis sektorius e, yra trans, traktuojamas kaip tam tikras kapital, kapitalinis indėlis. Na, pavyzdžiui, Beninė, Malija, Čadija, Burkina Fase Mm, iš esmės toms valstybėms yra taikomas jau tam tikros lengvatos e, patenkant į Europos Sąjungos rinką. Tai e, kokia būtų joms nauda, jeigu Europos Sąjunga įstotų į šitą e, patariamą į komitetą? Panas Keis. Bronis. Vis dėlto komisijas tik žodžiu. Thank, thank you very much. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sveikiname ponios muskardinį pranešimą. Mes remiame mm, į, kak, į CAC e, prisijungimą. Mm, tie klausimai, kuriuos jūs paminėjote, mm, buvo aptarti ir pas mus, ir su taryba ir buvo priimtas sprendimo projektas rekomenduojantis prisijungti prie ICATS. Tačiau yra pastabų dėl balsavimo teisų ir įmokų. Ir rekomendacijų, kad mes įstotumėme kaip vienas narys, tokiu atveju turėtume vieną balso teisę ir būtų viena įmoka. Tačiau tokiu būdu sumažėtų pati įtaka, nes jeigu būtų Ir šį klausimą dėl balsavimų teisės reikėtų spręsti. Nes, kaip buvo teisingai pastebėta, balsavimo sistema, kuri yra į ką komitete, gyvoja seniausiai palyginti su kitomis, su kitais komitetais, kurie yra atsakingi už vieną ar kitą sritį. Todėl galbūt a, būtų įmanoma keisti. Taip pat buvo užduotas klausimas, kaip mes apsaugosime ES valstybių narių gaminančių medvilnę interesus. Na, tikiu, kad ir kitais atvejais mes, ICB atvejais mes esame pakankamai gerai tą darę ir atitinkama darbo grupė taryboje ir prieš komisijai teikiant, ką nors komiteto posėdėje taryba, taryba a, teikia rekomendacijas ir savo nuomonę. Tai reiškia, kad taryboje, tarybos darbo grupėje dirbantis valstybių narių atstovai turi galimybę iškelti valstybėms narėms rūpimus klausimus ir ta sistema iki šiol veikia tikrai neblogai. Kitas dalykas, kad visos valstybės narės bet kokiame ECB į ACB posėdėje gali iškelti joms rūpimą klausimą. Paprastai, kai svarstoma viena ar kita sritis, suinteresuotos valstybės narės dalyvauja tokiuose svarstymuose ir, aišku, rengiami ir papildomi posėdžiai vadovaujantis Lisabono sutarties nuostatomis. Mes taip pat gerai suprantame, kokie probleminiai yra socialiniai klausimai, taip pat priverstinis vaikų darbas. Ir jeigu mes kaip ES veiksime vieningai ir kalbėsime viena kalba komisijos, atst, komisijai atstovaujant, tai mes galėsime e, gal daugiau ką ir nuveikti. Ir nebejotinai tai yra visi tie punktai, dėl kurių verta a, jungtis prie komiteto. Ačiū komisijai. Ačiū kalbėtojams. Galbūt aš ne visai aiškiai apie viską pakalbėjau, pristatydama pranešimą ar per šio ryto įžanginį pasisakymą. Manau labai svarbu, kad mes prisijungtume prie šios organizacijos, tačiau taip pat svarbu prisijungti ir, ir su ta sąlyga, kad balsavimo teisų sistema būtų kitokia. Kaip komisija minėjo, daugelie šalių yra sena patarlė, kad kartais mm, praleidi progą o kai kur nors įstoji iš, iš aštuonių balsų pasidaro tik vienas. Dabar, kai aštuonios valstybės narės yra šioje organizacijoje, balsų yra daugiau. Reik, dabar turime aštuonis balsus. Reikia stengtis e, inicijuoti balsavimo teisių pakeitimą, nes jeigu įstosime kaip organizacija, turėsime tik vieną balsą tai yra ne tik ekonominis, bet moralinis ir etinis įsipareigojimas ginti aplinką, vaikų teisės ir panašiai. Mes negalime bandyti dėrėtis po to, turime susidėrėti iš anksto. Panaudodami ES įtaką, toms šalims, kurios e, nesilaiko žmogaus, negerbė žmogaus teisų ir vaikų teisų. Turėtume elgtis taip, kaip ir anksčiau. Manau, dėl to visi sutinkame. Mūsų šalių yra daug. Mes galime dirbti kartu. Norime, kad šis susitarimas būtų pasiektas, bet pirmiausia reikia tinkamos balsavimo teisų sistemos, kad ES galėtų pasiekti savo komercinių ir socialinių tikslų. Manau, tai iš dalies atsako į pateiktus klausimus. Vėl posėdžiausime Liepos 11-12 dienomis ir vėl aptarsime šį klausimą. 13 dieną yra galutinė data pateikti pakeitimams, o pranešimas bus tvirtinamas rugsėjo 17-18, o plenarinė sesijoje balsuojama bus spalį. Ponas Kūtas yra šešėlinis pranešėjas, taip pat ponas Katsaka, ponas Kamal, kaip ir nurodyta jūsų sąrašuose. Tokiu būdu baigėme svarstyti šį klausimą ir galime pereiti prie paskutinio punkto. Aš prisimenu, kad siūliau rezoliuciją dėl vaikų darbo. Kaip suprantu, jūs pritarėte. Dėja, kolegų nelabai daug, bet norėčiau pasitikslinti, ar visi pritarė tokiam pasiūlymui ir ar galėtume parengti tokią rezoliuciją. Aišku, ponia. Aš vakar mm, išsiunčiau laišką, nežinau, ar jis jūs pasiekė, bet e, visi, kas išsakė savo nuomonę, sutiko su šiuo pasiūlymu. Galbūt jūs galėsite parengti tekstą ir paskui mes visi jį panagrinėsime. Puiku. Ar būtų dar pastebėjimų? Ne. Taigi, paskutinis punktas – Sąjungos muitinės kodeksas. Pranešėjas esu aš. Galime dabar apsikeisti nuomonėmis dėl siūlomos Europos tarybos rezoliucijos dėl Sąjungos muitinės kodekso įsteigimo. Tai yra nauja redakcija skirta atnaujinti reglamentui, atitinkamam reglamentui pagal Lisabono sutarties pokyčius. Taigi keičiame ne tik muitinės kodeksą, bet taip pat pasikeis ir galių delegavimas. Vidaus rinkos komitetas yra pagrindinis komitetas šiuo klausimu. Mums taip pat reikia sulaukti nuomonės iš jūrį komiteto. Aš esu nuomonės pranešėja, taigi pasisakysiu prieš prasidedant diskusijai. Ponas Susta, ponė Kokmarin ir ponė Maklarkin yra šešėliniai pranešėjai. ir paskui išklausysime komisijos. Reglamento projektas įsteigiantis muitinės kodeksą jau keitėsi daug kartų. 2008 jis buvo priimtas, bet, kaip žinote, neiš kartų įsigaliojo. Tuo metu įsigaliojo Lisabono sutartis. Europos Sąjungoje pasikeitė valstybių narių dalyvavimo įvairiose institucijose metodai ir įvairios teisėkuros procedūros. Taigi dabar turime deleguoti susaktus ir todėl būtina atsižvelgiant į po Lisabono susiklošusią situaciją peržiūrėti šį muitinės kodeksą ir kai ką supaprastinti. Šis dokumentas įsigalios tik 2020 metais kaip įsivaizduojate, kils tam tikros įtampos. Nes senasis kodeksas buvo patvirtintas, bet niekada neįsigaliojo. Iki 2020 buvo numatyti terminai tam naujajam kodeksui taikyti. Tačiau reikia keisti daug techninių reikalavimų. susidurėme ne tik su harmonizavimo trūkumo problema, bet ir kitomis problemomis. Reikia numatyti galimą deleguotų aktų, piknaudžiavimą deleguotaisiais aktais daugeliu jų nuostatų. Visą tai reikia įtraukti į reglamento tekstą. Dėl nepreferencinių trečiųjų šalių taisyklių pripažinimo. Taip pat dėl struktūrų susijusių su intervenciniais mechanizmais. Šios taisyklės yra labai neaiškios. Norėčiau komisijos atstovams pasakyti, kad arba mes turime įti į priekį, nes kitaip švaistysime laiką. Dabartinė sistema neveikia. Mums nereikia kažkokios tarpinės muitinės situacijos. Mes turime dabar išorės sienas. Turime rūpintis jomis ir turime pagalvoti apie šalis um, už, nepriklausančias Europos Sąjungai. Taip tiesa, kad dabar laiko lieka nedaug, tačiau kai kurios e, muitinės tarnybos e, veikia ilgiau, kitos trumpiau. Yra įvairių kontrolės tipų, kai kuriuose šalėse jos e, yra stipresnė, kai kuriuose netokia griežta. Įvairių būdų yra, kaip vykdyti patikrinimus šalies viduje ir tarp valstybių narių. Be to, Europoje nėra harmonizuotos mokesčių sistemos. Ir todėl šalis gali taikyti 19, kai kurios šalis 19, kai kurios 21 procento PVM. Ir dauguma atvykstančių prekių atvyksta ten, kur, aišku, PVM yra žemesnis o tada yra siunčiamos toliau į kitas šalis. Ir tada mm, poveikį patiria ir transporto sektorius. Taigi reikia harmonizuoti ir kontrolės mechanizmus, procedūras ir mokėjimų sistemas. Nežinau, kiek komisija, kiek informacijos komisija turi. Buvo siūsta daug laiškų ir paklausimų, bet atsakymų sulauk, su, su, atsakymų sulaukta ne visada, nes pavyzdžiui, Italijoje yra tokia sistema, kai importuotojas moka muitinės tarpininkui tokią sumą, kuri turi padengti ir PVM, ir importo kaštus. Tada muitinės atstovas privalo turėti ir draudimo polisą. Tai atsitinka, tokia situacija susiklosto retai, tačiau kartais tai būna. Jeigu vienas muitinės tarpininkas yra korumpuotas ir gavęs pinigų iš importuotojo juos sumoka kaip kyšį muitinės pareigūnams ir pasilieka savo likusius pinigus ir paskui dinksta. Tačiau importuotojas turi sumokėti draudimo kompanijai. Tai turbūt m, pas mus vienintelė šalis yra pasaulyje, kai žmo, trečiasis asmuo turi būti atsakingas už tai, už ką jis iš tikrųjų nėra atsakingas. Reikia pasinaudoti šią progą, kad užtikrintume, jog mūsų Europa būtų politiškai, ekonomiškai ir organizacinė prasme glaudesnė. Ne tik, tai galime pasiekti ne tik per atnaujintą muitinės kodeksą, bet ir per patobulintą muitinės bendradarbiavimo struktūrą. kad mūsų sistemos veiktų demokratiškiau ir tiksliau. Todėl prašome komisijos pagalbos. Žinau, kad jie patys prašys pagalbos iš parlamento narių, kad atvertų duris tikram harmonizavimui. O dabar iškart suteiksiu žodį komisijai, ponas Zilėski. Pone pirmininkė, garbingiai parlamento nariai, ačiū, kad iš karto man suteikėte galimybę pasisakyti. Ir prieš atsakydamas į jūsų klausimus ar pastabas noriu pasakyti, kad mes tikrai vertiname abiejų komitetų, susijusių komitetų, afeto rinko pastangas turint galvoje, kiek nedaug laiko yra skiriama šiuo atveju ir labai džiugu, kad parlamentas rimtai analizuoja šį klausimą. Kai teisingai buvo pastebėta, šiuo atveju mes nekeičiame mūtinės kodekso, bet tai yra tiesiog jo nauja redakcija. Tai reiškia, kad iš dalies tvarkomos formuluotas, kurias reikia tikslinti. Dabar dėl jūsų iškeltų klausimų. Pirmiausiai dėl darbo valandų. 137 straipsnėje ir 135 straipsnėje yra tam tikros nuostatos dėl darbo valandų. Pabandysime suderinti tuos um, straipsnius. Nebus lengva, nes paprastai mūtinės darbo valandas nustato kiekviena valstybė narė atskiriai. Bet 137 ir 135 straipsnių vadovaujantis mes pabandysime suderinti kiek įmanoma darbo valandas Europos Sąjungoje, nes tikrai e, trialogo dėrybų metu, trejato dėrybų metu šis klausimas bus svarstomas, nes jis aktualus bent jau keletui valstybių narių. Kita vertus, mes periname prie muitinės paslaugų teikimo elektroniniu būdu. Aišku, ne taip sparčiai, kaip norėtume, bet e, tas perėjimas reiškia, kad muitinės paslaugomis bus galima naudotis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę yra ir kitų jautrių su suderinimu susijusių klausimų. Mes, aišku, stengsime padaryti viską, ką galime. Todėl ir yra atnaujinamas Sąjungos muitinės kodeksas. Bet tie klausimai jautrus. Todėl esame dėkingi Europos parlamentui už pagalbą. Turiu pasakyti, kad vis dar valstybės narės tarpusavėje nesutarė dėl kai kurių dalykų. Nežinote, 27 valstybės narės turi 20, tai reiškia 27 muitinės sistemas. Ir kartais e, pasigirsta balsų, kad reikia siekti ne harmonizavimo, o gal šiokio tokio suderinimo. Mes labiau nusiteikę žengti harmonizavimo keliu. Dėl PVM. -o Aišku, PVM jau ir priklauso fiskaliniai sryčiai, bet dėja padėtis čia kitokia ir norėčiau priminti liūdnai pagarsėjusią 24 procedūrą, tai yra mokėjimo perkelimas. Mes bandome, aišku, suderinti šios dalykus, bet labai yra sudėtinga tai padaryti Mūtinės kodekso atveju. Mūtinės kodekso nuostatos yra tiesiogiai taikomos valstybėse narėse, o PVM klausimus reglamentuoja direktyvos. Tai reiškia, kad valstybių narių kompetencijai priklauso labai didelė dalis tų klausimų. Ir galiausiai noriu pasakyti keletą žodžių apie mokėjimus mūtinės tarpininkams arba trečiosioms šalims. Tai yra grinai komercinis reikalas, mes negalime tiesiogiai į jį kištis, bet pabandysime jums raštu atsakyti, nes tą klausimą esate pirmininkė uždavusi ir anksčiau, ir kaip suprantu, mūsų atsakymas jūsų netenkino. Todėl dar kartą pabandysime paaiškinti visą reikalą tiek iš mano pusės ir ačiū, kad išklausėte. Ačiū, pane pirmininkė. Aš tikrai tikiuosi artimiausių metų gauti išsamesnį jūsų atsakymą. Na, sunku įsivaizduoti, kad peržiūrint muitinės kodeksą bus įmanoma sutvarkyti, suderinti PVM klausimą. Vargu. Bet kažkokio harmonizavimo tikrai reikia. Italijoje PVM 30 procentų, Portugalijoje 15 procentų. Ir kol nėra bendros europinės sistemos, tai aišku visa tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Bet nepriklausomai nuo PVM procento, taisyklės pagal kurias mokamas PVM turi būti vienodos ir visiškai aiškios, kad būtų aišku visiems, jog veikiama Italijoje, Niderlanduose ar kitur pagal tas pačias taisyklės nes vienais atvejais kompensuojamos šios išlaidos sparčiau, kitais lėčiau, nes kitaip iškraipama konkurencija, konkurencinės sąlygos nėra vienodos visiems. Nes yra valstybių narių, kuriuose PVM tarifas yra daug mažesnis negu visose kitose valstybėse narėse. Ir kai tik aptinkamas toks dalykas, tai aišku, per tą valstybę narę ir vežamos prekės. Dar vienas dalykas, kad mokėjimų procedūras reikia supaprastyti. Aišku, jūs galite visada pasirinkti uh, įvežti prekes per vieną konkretų punktą, naudotis vieno konkretaus brokerio paslaugomis. Bet jeigu tai bus ne jūsų valstybės narės brokeris ar uh, įvežimo pasienio muitinės postas, tai reiškia, kad jūs labai stipriai pralošėte. Pralošėte ne tik tai dėl PVM ir kitų dalykų, bet pralošėte ir dėl transporto išlaidų nesamdomos ne jūsų transporto bendrovės prekiams gabenti. Taigi yra ir tam tikri politiniai aspektai. Ir reikia galvoti apie tai, kad Lisabono sutartyje vis tik tai pagrindinis leitmotyvas Lisabono sutarties yra um, tinkamai tenkinti ES piliečių lūkesčius. Jo labiau, kad šis dalykas svarbus, nes dabar krizės sąlygomis vis mažiau ir mažiau tikima bendros Europos projekto sėkme. Todėl būtų gerai, jeigu jūs komisijoje atsižvelgtumėte į mano išdėstytas mintis ir kad būtų tokia sistema sukurta, dėl kurios su taryba mes nesusidurtumėm kaip tomušomis, kaip dėl kilmės šalies nurodymo ženklinant etiketės, kad buvo. Taigi, jeigu nėra kitų pastabų, sako pirmininkė, noriu priminti, kad rūpiučio 29 dieną vėl galės iki 29 rūpiučio galite pakeis, e, pateikti pastabas, pasiūlymus. 21 Liepos mes dar svarstysime šį dalyką, rugsėjo 17-18 balsuosime komitete, sako pirmininkė. Ir manau, kad tikrai turėtume. Ne. Pirmininkė, pamačiusi balandžio mėnesio datą plenarinės sesijos, nustemba ir nesutinka su tokiu kalendoriu. panašu, kad mums reiks kai ką keisti, sako pirmininkė. Nes jeigu mes šį dokumentą tvirtiname spalį, o trialogo dėrybos, trejato dėrybos prasideda vasarį, tai kaip ir reikalas labai užsitęs. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti, ar neįmanoma uh, tą procedūrą uh, trejato dėrybų pradėti dar šiais metais, nes panašu, kad mūsų laukia gana nuožmus būšis, bent jau aš taip įtariu, sako pirmininkė. Bet kuriuo atveju susitikę Liepos mėnesį mes dar svarstysime. Sąjungos mūtinės kodekso naujos redakcijos klausimą. Kitas mūsų posėdis vyks Liepos 11 dieną nuo ryto iki 18.30 ir 12 dieną Liepos nuo 9 iki pusės pirmos Bruselėje. Taigi dabar mes baigiame savo posėdį. Labai esu dėkinga tiems kolegoms, kurie pasiliko salėje, parodė solidarumą su manimi ir pasimatysime Liepos pabaigoje.